yra jums pateikti, todėl aš jums jų neperskaitysiu. Taip pat norėčiau pranešti, kad Italijos teismas pranešė, jog reikia e, panaikinti pono Roberto Fiora imunitetą, kuris yra Europos parlamento narys, remiantis 6 straipsnio 8 e, pastraipą darbo tvarkos taisyklių. Šis prašymas yra perduodamas Europos parlamento teisės reikalų komitetui, kuris atsakingas šiuo klausimu. Taip pat norėčiau pranešti, kad yra patiktas pakeitimas e, dėl teisės akto antro, antrojo svarstymo, kuris turi būti pakoreguotas. Atitinkama informacija E, jūs rasite protokolos, e, e, atsiprašau, interneto tinklalapyje Science in Direct rubrikoje. Po 40, praėjus 48 valandų pateikus šio pakeitimo, šį pakeitimą, bent 48 parlamento nariai turi, atsiprašau, 24 ar 41 parlamento narys turi.